džiaus, ar bus galima gauti vertėjų paslaugos, bei ar bus galima priimti lankytojų grupės ketvirtadienį. Pirmininkas, taip, tai labai svarbus klausimas. Aš rengiu dabar elektroninį laišką, asmeninį laišką, jis bus skirtas jums visiems ponai ir ponios, taip pat ir tiems, kurie neatvyko. Elektroninis laiškas jums bus išsiųstas šiandien apie 11 valandą ir jame bus pateikti atsakymai į tuos klausimus, į kuriuos mes jau žinome atsakymus. Ir vienas iš atsakymų bus į jūsų klausimą. Ketvirtadienį komitetų posėdžiai vyks, tačiau nebus balsuojama. Taigi vyks galbūt mm, netokie formalūs posėdžiai. Europos parlamentas čia bus, tik tai nebus plenarinio posėdžio. O visa kita, išskyrus plenarinį posėdį, vyks įprastai lankytojų grupės Strasbūrė parlamente bus priimamos. Aš turiu omeny parlamentarų pakviestas grupės. Jie pateks į pastatą, pateks į plenarinę salę, tačiau posėdžio nebus. Taigi, plenarinių posėdžių nebus ir balsavimo komitetuose, komitetuose nebus, nes mes susitarėme, kad šią savaitę balsavimo nebus, o visa kita ketvirtadienį bus įprastai ketvirtadienį ir penktadienį galite pasirašyti dalyvavimo sąrašą. Jis bus pateiktas, niekas nesikeičia. Toliau elektroninėme laiške, kurį, kurį gausite šiandien iki pietų, bus pateikta ir visa kita informacija. Jūs sužinosite ką vakar sutarė pirmininkų suvaiga. Taip pat vyko parlamento biuro posėdis, ten buvo įspręsta daug klausimų. Nuo šiandien pradeda dirbti darbo grupė, kuri apima įvairias parlamento tarnybas. Mes nuolat bendraujame, taip pat aš nuolat bendrauju su frakcijų vadovais nes mums reikia nuolat palaikyti ryšį, priimti sprendimus dėl šios savaitės ir kitų savaičių. Kitą savaitę vyks parlamento komitetų posėdžiai. Mes negalime stabdyti ar blokuoti tų posėdžių. Mes turime gerai pasiruošti diskusijoms Briuselėje. Kol kas dėl to dalyko sprendimai dar neprimti, tačiau artimiausiomis dienomis tai bus padaryta. Dėl vėlesnių sprendimų iš manęs gausite pranešimą šiek tiek vėliau. Proszę Państwa, kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji, oświadczenie Rady w sprawie wstrzymania ruchu lotniczego w Europie. Kitas klausimas darbo atvarkėje tarybos ir komisijos pareiškimai dėl sutikusio oro eismo Europoje. Artimiausių dienų sprendimai jie bus priimami ES e, vykdomosios valdžios institucijų, tai yra komisijos ir tarybos. ir komisija ir taryba dirba su šiais klausimais nuo sekmadienio. O mum, mums, Europos parlamentarams, taip pat tenka atsakomybė. Tai yra ilgalaikis atsakas kriziai. Norime įtraukti į šias pastangas parlamento komitetus. Briuselio minisesijos metu mes bandysime reaguosi, reaguoti. Tai galėtų būti rezoliucija ar kokia kita forma. Ponios ir ponai, savo pasisakymų metu galėtumėt paminėti, kaip parlamentas galėtų reaguoti į dabartinės problemas. Nes tai yra visos Europos piliečių problema. Mums sunku atvykti į Strasbūrą ar Briuselį, tačiau juk tai ne vien mūsų problema, tai yra visų Europos piliečių, kurie kenčia dėl paralyžiuoto oro eismo problema. Pagalvokime, ką mes galime padaryti per ateinančias savaitės. pagrindinis svoris, pagrindinė atsakomybė tenka vykdomosios valdžios atstovams. Aš noriu už tai padėkoti tarybos ir komisijos atstovams už pastangas ir dabar kalbės ministras ponas Garyda. Ačiū pirmininkė. Kaip visi žinote, Oro transportas turi strateginę reikšmę. Jis daro poveikį mūsų piliečių kasdieniam gyvenimui, judėjimo laisviai, kuri yra pagrindinė teisė. Tai jis taip pat svariai prisideda ir prie mūsų ekonomikos. Kai oro eismas sutrinka, kai sutrinka skrydžiai ir kai tai paveikia daugiau nei vieną šalį, strateginė oro transporto reikšmė dar labiau išriškėja, kai matome, kokiu nuostoliu padaro trikdžiai. Šiuo atveju poveikį pajuto dauguma valstybių narių ir tai tapo nepaprastai sudėtinga problema. Ši krizė neturi precedento ir į ją reikia tinkamai reaguoti. Susidaro paradoksas. ES neturi daug galių šioje srityje. Vis dėlto ji turi imtis veiksmų. Taigi susikloščius e, kriziai reikšmės turėjo dvi aplinkybės. Visų pirma, tai yra labai rimta krizė, bet tuo pačiu metu ES galios imtis veiksmų krizėje įveikti yra labai ribotos. Taigi mm, ES šioje situacijoje nemato lengvo sprendimo, vis dėlto mes to sprendimo siekiame. Ir kokiųgi veiksmų buvo imtasi? Visų pirma, valstybės narės, oro uostų e, direkcijos taikė galiojančius protokolus Žemėlapis, kuris paro, rodo vulkaninių pelenų poveikį, buvo parengtas Londono mokslinio komiteto. Ir jei tas komitetas mums pasako, kad skrydžiai turi būti ribojami, ta, tie ribojimai taikomi automatiškai. Būtent taip ir buvo daroma e, anksčiau, buvo nuspręsta vadovautis atsargumo principu. E, prie sprendimų prisidėjo ir Eurokontrolė, ir Londone veikiantis e, mokslinis komitetas. Tas komitetas buvo įsteigtas prieš kurį laiką, bet dabar jis vadinamas vulkaninių pelenų komitetu. Iš šio komiteto įgaliojimai peržengė atskirų valstybių narių įgaliojimus. Pastarai dienomis ES vyko nemažai techninių posėdžių. E, Taip pat e, susitiko ir transporto ministrai, e, pirmininkaujantį Ispaniją. Taryboje dirbo visą savaitgalį, bendradarbiavimas su Europos komisija, ypač su komisijos nariu Simkalas. Noriu jam padėkoti už jo darbą šiuo laikotarpiu, taip pat dėkoju ir Eurokontroliai. Mūsų bendradarbiavimas padėjo mums parengti e, tikslesnę poziciją dėl to, kaip reikėtų įveikti užsitęsusią krizę, kuri jau daro labai didelį poveikį visoje ES ir už mūsų sienų. Taigi viso šio darbo rezultatas yra eurokontrolės pozicija, kuriai buvo visuotinai pritarta visų pirma per vakar vykusi posėdį Briuselėje su eurokontrolė, komisija, taryba, oro uostų vadovybės visų susijusių sektorių atstovai paskelbė komunikatą dėl to, kad Eurokontrolė nuo šiandien turi įsteigti tris zonas. Taigi trys zonos, kurias yra paveikęs ugnikalnis. Visų pirma, zonos, kuriuose pelenų koncentracija didžiausia, jose galioja visiškas skrydžių draudimas. Antroji zona, e, joje pelenų nėra ir skrydžiai nėra draudžiami. Taip pat yra ir tarpinė zona, kur vulkaninių pelenų tankis nėra didelis ir kurioje galima saugiai skraidyti. Tas zonas Nuo šiandien kas šešias valandas analizuoja Eurokontrolė. Sprendimus turi priimti ir nacionalinės institucijos, tačiau jos tuos sprendimus turi koordinuoti tarpusavyje e, kad būtų nustatytos, kuriuose zonose skrydžiai gali būti leidžiami. Tokia yra Eurokontrolės rekomendacija. Šį techninį pasiūlymą vienbalsiai parėmė visos 27 ES valstybės narės. Tai buvo padaryta vakar. Taigi mes dabar vadovaujamės europiniu požiūriu, kurio mums ir reikia. ES priėmė sprendimą ir siūlo valstybėms narėms e, imtis būtent tokių veiksmų. ES e, šalių vyriausybės ir ES komisija vienbalsiai nusprendė veikti taip, kaip e, siūlo Eurokontrolė. Sauga, saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas ir čia negali būti jokių kompromisų, kaip sakė komisijos narys Kalas savaitgalį. Taigi yra įsipareigota visiškai uždrausti skrydžius, jeigu to reiktų. E, sprendimai bus priimami atsižvelgiant į tikslų rizikos vertinimą, kurį pateiks Londono mokslinis komitetas. E, Taip pat e, remintis ir duomenimis gautais bandomųjų skrydžių metu buvo atlikta keletas bandomųjų skrydžių be keleivių, gauta rekomendacijų iš lėktuvų detalių gamintojų ir kitur. Iš kitur. Ir visa ta informacija remiantis vakar ministrų sustikimo metu, kurį surengė pirmininkaujant Ispanija ir buvo priimti sprendimai dėl zonų. Tai yra tikslesnis, dinamiškesnis požiūris. Jis visų pirma grindžiamas moksliniais duomenimis, eurokontrolės techninėmis rekomendacijomis, o pačius sprendimus priima valstybės narės. Dėl tarpinės zonos čia būtinas koordinavimas ir vakar ES transporto ministrai labai aiškiai pasakė, kad valstybės narės turi kaip galima labiau stengtis įtikinti piliečius naudotis alternatyviomis transporto rušimis. Turėdami galvoje, kokį poveikį ši situacija daro piliečiams, mes taip pat labai atidžiai nagrinėjame ir ekonominį poveikį. Kaip sakė komisijos narys Simkalas, bus įsteigta specialioji darbo grupė, kuriai vadovaus ponas Kalas kartu su ponu Almunė ir ponu Ren kitą savaitę e, ta grupė pateiks ekonominę ataskaitą, kurioje bus išdėstyti visi ekonominiai padariniai. E, bus surinktas dar vienas transporto ministrų posėdis, kuriame bus nagrinėjami šie klausimai. Taigi, pirmininkė, sprendimas buvo priimtas, bus vadovaujamasi koordinuotų požiūrių, e, grindžiamų sauga, saugumu bus siekiama garantuoti piliečiams informaciją, jų teisės. Ir labai dėkoju parlamento pirmininkui Buzėkui už tai, kad parlamentas nusprendė surenkti išsame diskusiją šio klausimu. Manau, kad ši diskusija parodys, jog šis parlamentas atstovauja Europos žmonėms, sugeba greitai reaguoti. reikia suprasti, kad ši labai didelė krizė turi rimtų padarinių Europos piliečiams. Ačiū, ministrė. Noriu padėkoti Jums už paaiškinimus, kuriuos pateikėte. Ir aš noriu Jūs patikinti ir prašau perduoti šią žinę ministrų tarybai ir pirmininkaujančiai Ispanijai. Europos parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti. Esame pasirengę diskutuoti šiuo klausimu komitetuose šią savaitę, nes komitetai dirba ir mes esame pasirengę priimti komitetuose ir komisijos atstovus šiems klausimams aptarti. Mes buvome išrinkti tiesioginių rinkimų metu įvairiose Europos rinkiminėse apygardose. Mes e, atstovavome žmonėms, tikrai esame pasirengę reaguoti, bet žinoma, mes e, galime veikti tik kaip teisė, kuros institucija negalime pereiti vykdomųjų kitų institucijų galių. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, komisijos nariui Simkalas. Pirmininkė, gerbimi nariai. Ačiū. <clears throat> Tikrai norėčiau pristatyti ataskaitą, kokių veiksmų ėmėsi Europos komisija reaguodama į kilusią oro eismo krizę po vulkano Ejalukul Islandijoje išsiveržimo. Žinote, dešimtis tūkstančių skrydžių atšaukta, dešimtis tūkstančių keleivių buvo paliesta. Pirmadienio rytą vyko ministrų posėdis ir komisijos susitikimas, mes e, dalyvavome ten labai aktyviai ir keturias pagrindinės e, žinios. Taigi, koordinuota, koordinuotas atsakas yra būtinas, nacionalinis pavienis atsakas nėra e, veiksmingas tokiu metu, kai problema yra globalinė, reikia gl visuotinio atsako, visi bendradarbiavo, vyko daug telefoninių pokalbių, per juos buvo įsipareigota bendradarbiauti. Trečia, sauga yra aukščiau visko, to negalima nuneikti, tai yra didžiausias mūsų rūpestis. Turime užtikrinti aukščiausius apsaugos ir saugos standartos mūsų piliečiams. Toliau ministrai sutarė teikti koordinuotą pagalbą normalizuojant padėti oro susisiekimo transporte. Tos srityje ir e, kartu su Eurokontrolu bus įsteigtos tris skraidimo zonos. Ar pirmoji zona bus e, arčiausiai vulkano, ten e, lėktuvų skrydžiai bus draudžiami, siekiant užtikrinti saugumą. Toliau pirmoji e, zona. Ten bus galima skraidyti, jeigu pelenų koncentracija nebus e, pernelyg didelė. Visas šias priemonės koordinuotai gyvendins valstybių narių atsakingos institucijos. Trečioje zonoje joks e, oro susisiekimas nebus ribojamas. Eurocontrol kas šešias valandas atnaujins žemėlapius su naujausia informacija bei pateiks atsakingoms institucijoms valstybėse narėse. Toliau mes turime skubinti įgyvendinti vieningos europinės euroardvės programą. Čia aš galiu tikėtis stiprios EP paramos ir vieningo dangaus antrasis paketas tikrai bus patvirtintas artimiausiu metu. Komisaro speciali darbo grupė susirinko bei e, aptarė skubios pagalbos priemonę, susitikome su avialinijų atstovais. Jie pareiškė, kad kol kas sunku įverdinti visus nuostolius. Dabar didžiausias jų rūpestis atnaujinti skrydžius. Todėl reiktų kažkokios išeities, kuri leistų tą padaryti. Tai padėtų išvengti panikos. Kartu, aišku, reikia taikyti visas kitas priemonės, kad avialinijų sektoriai būtų padėta. Taip pat reikia užtikrinti, kad piliečių ir keleivių teisės būtų apgintos, nes esančios taisyklės yra tikrai geros, bet įgyvendinimo problemos lieka, tai yra valstybių narių rankose esančios problemos. Dabar turime užtikrinti geresnį piliečių teisių e, gynimą ir keliaivių teisių gynimą. Taigi, siekiant išvengti sumaišties, kas ką padarė, kas ką privalo daryti, norėčiau keletą paaiškinimų pateikti. Akivaizdu, kad kai kuriuose šalise artėja rinkimai, tai taip pat svarbu, bet išsiveržus vulkanui visi sprendimai buvo priimti pagal galiojančias taisyklės, ką daryti tokiais atvejais. Šis modelis yra tarp vyriausybinis, oro erdvė priklauso nacionaliniai kompetencijai, komisija čia neįsakinėja, taisyklės yra kiekvienos valstybės narės atskirai o modeliai rengiami pagal turimą informaciją ir vertinimus. Taigi šis modelis tikrai yra tinkamas. Žinoma, reikia, būtin, reikia jį tobulinti, vakar tokios diskusijos prasidėjo, bet pasakyti, kad europinis modelis visiškai netinkamas būtų e, labai negeras požiūris neįlinis ir nenumatytas įvykis, vulkanas išsiveržė, pelenai pasklido labai plačioje erdvėje. Tai pasaulyje vyksta labai retai. Tai nėra sniegas ar panašus meteorologiniai reiškiniai, kurie nutinka dažniau. Greitai tapo aišku, jog šis įvykis bus tikrai ekstraordinarus Buvo pradėtos diskusijos, kaip spręsti problemą. Buvo sakoma, kad susisiekimo ministrai turėjo iškart įsikišti, bet iš principo tai kertasi su mūsų europinė strategija. Viskas yra savarankiškų ekspertų bei kompetitinkų institucijų rankose. Aš pats ir ponas ministras sekmadienį buvome Eurocontrol būst Kinėje. Bei susisiekiau su didžiųjų transporto e, valstybių narių atsakingais ministrais. Bei bandėme išsiaiškinti, ką reikia daryti, kad situacija išspręstų. Tačiau pavieniai e, sprendimai nieko neišgelbės, viską turi spręsti kompetitingos institucijos. Sekmadienį vyko labai ilgos diskusijos, sudėtingi debatai, kadangi kalbame apie žmonių gyvybės. Pirmadienio rytą vyko Eurocontrol neįlinis e, posėdis. Džiaugiamės, kad ši tarnyba buvo pasirengusi bendradarbiauti bei sutiko su trijų zonų modeliu. Pakartosiu, kad šis rytis nepriklauso bendryjų kompetencijos sričiai, bet įvykiai rutuliuojasi taip, e, kad vien tik nacionalinės strategijos neišsprendžia susidariusių sunkumų. Todėl turime didelių paskatų sukurti bendrą europinę strategiją kaip kovoti su panašiais sunkumais. Taip pat e, turėsime įvertinti šio įvykio pasiekmes. Tačiau pirmiausia e, buvo išsakyta, išsakytas noras atnaujinti skrydžius. Avialinijos rūpinasi savo keleiviais, nori susigra, sugražinti keleivius, kurie įstrigo tolimų šalių oro uostuose šis e, klausimas vakar iš dalies buvo išspręstas. Tokia situacija, darbai e, labai intensyviai tęsiami, bendradarbiaujant su taryba bei Eurocontrol. Jeigu būtina, bus priemiami nauji sprendimai. Manyčiau, kad dabartinis modelis, dėl kurio susitarėme, yra pakankamai geras bei tinkamas ir leisintis atnaujinti didžiąją dalį skrydžių. Dziękuję panu e, viceprzewodniczącemu Komisji Europejskiemu, e, panu. Dėkojame komisijos atstovui, ponui Kalas. Dabar EPP vardu kalbės ponia Kol. Ačiū pirminkė. <clears throat> Dėkojame tarybai ir komisijai už informaciją. Šiomis dienomis matome, kad nutrūkus transporto ryšiams sunkumų patiria ne tik parlamentarai, bet ir piliečiai bei verslas. Kelionės užstrigo, verslo įmonės patiria didžiulių sunkumų ir visą tai ekonominės krizės sąlygomis. Aišku, saugumas yra nepaprastai svarbu, tačiau kita vertus akivaizdu, kad mes nepasiruošę tokiams aplinkybėms. Kai pirmą dieną oro erdvė buvo uždaryta, tai buvo staigiai reaguojama į nežinomą fenomeną, tai yra ugnikalnio pelenų debesis. Tačiau vėliau bandomieji skrydžiai parodė, kad skristi galima. Saugumas yra labai svarbu, tačiau oro erdvę reikėtų atsižvelgti, atverti atsižvelgiant į faktus. Saugumas svarbu, tačiau reikia kitą vertus užtikrinti, kad oro erdvė būtų galima naudotis kuo greičiau. Valstybės narės savo laiku labai priešinosi bendrai dangaus oro erdvei, tačiau mūsų veiksmai, pasinaudojant erdvę, galėtų būti veiksmingesni. Oro bendrovės patyrė milžiniškų nuostolių dėl sustabdytų skrydžių, dėl rūpinimosi keleiviais. Kyla klausimas, ar tikrai visas išlaidas turėtų patirti tik oro bendrovės. Mes turėtume greitai įvertinti žalą, nuostolius ir pagalvoti, kokią kompensaciją galėtume suteikti. Pateiksiu pavyzdį. pagal Europos direktyvą dėl keleivių teisių oro atsižvelgiant į direktyvą, galbūt oro bendrovėms nuostolius reikėtų kompensuoti iš ES biudžeto. Komisaras Almūnė tam vakar prieštravo, tačiau neužmirškime, kad tai nepaprasta situacija. Mums reikia euro europinės reakcijos. Jei valstybės pagalba būtų teikiama, ją reikėtų tinkamai stebėti. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų vardu kalbės ponas Šulcas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Krizė akivaizdu turi žmogišką aspektą. To negalime pamiršti. Dešimt tūkstančių žmonių, kurie yra kažkur įstrigę, kurie kažkur laukia, kol galės sugrįžti namo. Manyčiau, šyrit turėtumėme pagalvoti apie juos. E, nemažai iš mūsų susidūrė su panašia situacija per praėjusį savaitgalį e, ir daugeliai pavyko vienu ar kitu būdu grįžti namo, tačiau daugelis žmonių nesugebėjo to padaryti, vaikai negali grįžti iš atostogų ir eiti į mokyklą, ir žmonės yra įstrigę kažkur be pinigų, be jokių galimybių. Todėl aš noriu pareikšti jiems kuo giliausią užuojautą bei sieksiu, kad jie kuo greičiau sugrįžtų namo. Avielinijos yra sistemiškai svarbios įmonės, negalime kalbėti tik apie keleivių transportą, bet ir apie prekių gabenimą. Matome, kad vulkano įsiveržimas padarė daug didesnių nuostolių, nei buvo patirta po e, rugsėjo 11-osios išpolių. Jeigu e, nukentėjusios avialinijos sieks gauti pagalbos iš nacionalinių biudžetų, komisija į tai turėtų lankščiai reaguoti. Toliau turėtumėme atsižvelgti tai, kad avialinijos transportas orų yra labai pažeidžiama transporto koncepcija. Jeigu nelieka susisiekimo oro, nėra kuom jo pakeisti, akivaizdu, kad ta idėja, kuri buvo skurta prieš 20 metų, būtent tobulinti transeuropinius tinklus susiekimą traukiniais yra gyvybiškai svarbi, ekonomiškai svarbi alternatyva. Reikia tokius tinklus kurti bei e, plėtoti. Kolega Alkadrauja pakalbės apie tai daugiau, tačiau šiandien mums nepavyko e, suvienodinti traukinių riedmenų, kadangi vokiškie traukiniai Ispanijos geležinkeliais negali važiuoti, taip pat prancūziškas TŽV negali nuvažiuoti toliau nei iki Budapešto. Taigi tokiu metu turime imtis veiksmų nuosekliai bei įgyvendinti pasirinktą strategiją. Meissner. Madame Gazin Meissner. Pone Meissner, prašom. Danke, prezident, auch Herr. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė tarybos pirmininkė, pamatome, kad gamtas stipresnė už bet kokias technologijas. Žmonės e, gavo svarbę pamoką. Tačiau tuo pat metu reikia pažymėti, jog europiečiai nėra taip toli nuėję, kaip kad norėtų. 20 metų kalbame apie susisiekimo vidaus rinką, 20 metų kalbame apie bendrąją bendrąjį Europos dangų. Gal tai nebūtų padėję iš, iš mūsų išgelbėti nuo vulkano, bet atsakas būtų geresnis. Mes turime Eurocontrol, bet turime atskiras oro erdves, kaip kad minėjo ponas Šulc, nėra, in, nėra suderinami geležinkeliai, mes negalime keliauti geležinkeliais iš Europoje iš šiaurės į pietus, todėl daug kas yra popieriuje, daug apie ką diskutuojama, bet daug ko trūksta kasdienybėje. Turiu konstatuoti, jog e, piliečių tikrai netenkina Europos reakcija. Situacija labai nelengva, vargiai nu, bent vienas ministras galėjo atverti oro erdvę, kai ekspertai Londone sako, jog tai nesaugu. Bet akivaizdu, jog ore nebuvo uh, matuojami duomenys, bet e, buvo tiesiog statistiniais e, skaičiavimais apsiribuota. Tai pykdo piliečius bei neramina avialinijas, kurios patiria milžiniškus nuostolius ir būtų norėjusios geresnės, greitesnės reakcijos. Akivaizdu, kad avialinijos patiria didelių nuostolių, dabar reikia sugražinti keliaivius namo bei kartu apginti jų teisės. Būtina, kad šios teisės būtų įgyvendinimus, todėl būtina sukurti Europoje tokias transporto galimybės, kurios veiktų visais atvejais. Taip pat turėtumėme svarstyti, kaip elgtis toliau, ką daryti su ta transporto krize, kurioje yra visas sektorius, kaip galime palaikyti avia linijas. E, kaip mes iš, galime išsaugoti piliečių judumą, tai milžiniškas Europos pasiekimas. Tikrai negalime mm, sulaukti kompensacijos iš vulkano. Gamta vadovaujasi savo įstatymais, bet žmonija privalo reaguoti, tą daryti turime Europos piliečių interesų labui Tikrai gerai, kad speciali grupė buvo sukurta, kuria pirmininkaus ponas Kalas. Lauksime jos darbo rezultato bei tęsime diskusijas apie tai, kokią, kaip reikia pasimokyti iš šios krizės. Ačiū. Dabar kalbės ponas Kramer, žaliųjų vardu. Ačiū judumas Europoje per praeisias kelias dienas stipriai pasikeitė. Tai nutiko ne dėl kovos su klimato kaita, dėl didelio, dėl e, didelės nelaimės. Tai nutiko dėl gamtos. Vulkanas Islandijoje dar kartą įrodė žmonijai, e, kokią galę turi gamta. Ateityje mes turėtumėme nepamiršti šios pamokos. Visagalė žmonijos nėra bei niekada nebus atsakas į šį įsiveržimą e, buvo europinis e, pelenai užkemša variklius ir atsižvelgdama į tai e, atsakinga institucija Eurocontrol uždarė oro erdvę, paskelbdama piliečių saugą aukščiausių prioritetų. Todėl žalieji nori padėkoti už tai Eurocontrol visiems susisiekimo ministrams, ypač Vokietijos susisiekimo ministrui. Ačiū Jums. Taip pat turime e, palaikyti pilotų e, profsąjungą Kopit, kuri elgesi labai atsakingai. Ji atmeta galimybę vykdyti e, matomumo skrydžius, nes oro erdvė gali būti saugi arba nesaugi, nes visiškai nesvarbu, vadovaujantis kokiamis taisyklėmis lėktuvai nukris. Todėl turime galvoti pirmiausia apie saugumą, o ne apie pelnus. Reikalaujame atverti euro erdvę virš Europos tik tuo met, kai neliks jokios rizikos ir pavojus. Visi mm, politikai turi atsilaikyti prieš avialinijų e, spaudimą bei nepermesti atsakomybės ant lakūnų pečių. Tikrai gaila, kad išriškėjo tokie dideli transporto politikos trūkumai. Vis dar manoma, jog galime nekreipti dėmesio į geležinkelius. Buvo mm, pastatyta ant avialinijų kortos. Avialinijos kasmet gauna 40 milijardų eurų, kadangi nerenkamas e, kūro mokestis skirtingai nei geležinkelių sektorija. Ir Tai taip pat lemia dabartinius avialinijų nuostolius. Turime padaryti teisingas išvaizdas. Geležinkeliai yra ne tik saugiausias, bet ir patikimiausias būdas keliauti. Todėl dėkuoju visoms geležinkelių bendrovėms Europoje, kurios tengiasi nugabenti keleivius į jų norimas vietas. O vulkano išsiveržimas turėtų būti mums perspėjimas. Dabar mums reikia gyvendinti transporto ateities programą, bet ji įmanoma bus tik tuomet, kai bus tinkamai apsvarstyta. Todėl visos ES valstybės narės turėtų e, pakeisti savo transporto politikos prioritetus. Geležinkeliai turi gauti ne tik žodinę, bet ir materialinę bei politinę paramą, kad ateityje panašus įvykiai nepasikartotų. Europejscy konserwatyści reformatorzy. Głos zabierze kolega Peter Van Dalen. Dabar konservatorių ir reformatorių vardų ponas Vandalen. Pirmininkė, matome, kaip oro sąlygos įtakoja transporto sąlygas. Užtenka Islandijoje išsiveršti į ugnikalnių ir visa transporto sistema Europoje sugriūna. Visiškai Teisinga būtų daryti išvadą, kad keli skrydžiai galėtų vykti, nes tai įrodo bandomieji skrydžiai. Man atrodo, mes pirmininkė per griežtai pasielgėme vienu mostu uždarydami visą oro erdvę be jokių išlygų. 89 metais KLM lėktuvas Šiaurės Amerikoje pateko į panašų e, ugnikalnio debesį, taip pat prisiminkime British Airways skrydį Indonezijoje ir po to buvo padaryta pernelyg kategoriškos išvados. Tų atvejų faktų nereikėtų taikyti šiandienos situacijai ir aplinkybėms. Aš turiu omenyje temperatūrinius ir dulkių duomenys. Galima saugiai skristi tam tikrame aukštyje. Dėl e, Islandijos ugnikalnio išsiveržimo mūsų oro bendrovės dabar uždirba ne pinigus, o priverstos kovoti su pelenais prarandama milžiniškos pinigų sumos. Mums reikia reaguoti realistiškai, stebėti, kur yra didžiausia koncentracija ir pagal pragmatišką požiūrį mes galime parengti e, saugią politiką, tai yra įvertinti ne tik saugumo dalykus, bet ir ekonominius praradimus. Ačiū. Toliau ponas Biskiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai negalime rizikuoti keleivių saugumu. Toks sprendimas buvo visiškai teisingas, netgi jei tai nulėpė oro erdvės uždarimą daugeliu dienų, net jei avialinijų ekonominiai nuostoliai tapo neišvengiami. Mano nuomonė tikrai neatsakinga, kad avialinijos šiandien savo lakūnus veržia kristi savo riziką. Ką reiškia savo riziką? Sveikinu komisijos e, norą teikti e, finansinę pagalbą toms avilinėms, kurios e, po šios krizės susidurs su milžiniškomis e, e finansinėmis problemomis. Vėliau diskutuosime apie užimtumą Europos Sąjungoje. Jei e, ES bei valstybės narės užkirs kelią užimtumo pablogėjimui, galėsime tuo tik pasidžiaugti. Todėl valstybinė pagalba yra būtina. Tačiau tokia pagalba turi būti mm, susieta su mm, būtinybė neleisti mažinti darbo vietų skaičių e, oro bendrovėse bei užtikrinti, kad algos nebus sumažintos. Taip pat negalima mm, išvaryti žmonių į neapmokamas atostogas, ar nemokėti algų už tas dienas, kai dėl krizės nebuvo darbo. Turime užtikrinti, kad komisija vykdytų oro saugos europinę priežiūrą. Turėtumėme pabrėžti, kad ši, šis stebėjimas turėtų vykti kovu kartu su kova prieš socialinį dempingą turėtumėme neleisti, e, kad pasikartotų situacija, kai bankai pasipelnė iš visų, bet jokios atsakomybės nenešė. Pelno siekis negali e, tapti svarbesnis nei poreikis išsaugoti žmonių gyvybę. E, panus. Ačiū. Dabar EFT frakcijos e, antrasis pirmininkas ponas Speroni. Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, po ugnikalnio išsiveržimo, į po ugnikalnio išsiveržimo susikloščiusią situaciją buvo reaguojama per vėlai ir per lietai. Sprendimas buvo priimtas vakar, pirmadienį, o ugnikalnis išsiveržė praėjusį ketvirtadienį rytą. Gali būti, kad buvo taikomi per griežti apribojimai. Žinoma, pirmenybę reikia teikti saugumui, tačiau kodėl reikia uždaryti Belgijos oro erdvę, kai vulkaninis debesis yra virš Norvegijos? Kam uždrausti skristi mm, žemai skraidantiems lėktuvams, kai pelenai buvo aukščiau nei kilometro aukštyje? Yra sakoma, kad skrydis būna saugiausias tada, kai pilotas sėdi bare, o lėktuvas stovi angare. Žinoma, keleiviai ir lėktuvų įgulos turi būti saugios. Dabar jau yra priimtos priemonės, labai gerai, bet dar kartą pakartosiu, kad jos priimtos per vėlai atšvelgiant į situaciją. Ateityje turime, e, žinoma, nagrinėti saugumo klausimą, bet tuo pačiu metu turime pripažinti, kad šalia saugumo egzistuoja ir poreikis e, užkirsti kelią visuotiniam skrydžių draudimui. Tai reiškia, kad turime atsižvelgti į realias aplinkybės, nes priešingų atveju e, draudimai e, daro neigiamą poveikį šiam sektoriui, kuris turi gyvybiškai reikšm... svarbios reikšmės ekonomikai oro transporto sektorius turi įtakos visai ekonomikai. Mes jau tai matėme, kai 2011 m. rugsėjo 11 d. buvo surinkti teroristiniai išpoliai. Taigi, priimdami sprendimus turime atsižvelgti į visas detalės. Ačiū. Dabar neprisijungusių narių vardu. Pone Angelika Verkman. Sehr geehrte Kolleginnen Ačiū, mėly kolegos, saugumas yra mūsų aukščiausias priesagas, e, pavojus, kad e, suges pilno žmonių lėktuvo variklis ir jis nukris tikrai yra pernelik didelė. Prisimenu, kaip British Airways lėktuvas virš Naujosios Zelandijos perskrido e, per vulkaninių pelenų debesį taip pat ir 89 metais KLM lėktuvas e, patyrė panašią situaciją, buvo vos vos išvengta e, katastrofos. Turime suvokti, kad žmonių gyvybės yra neįkainomis. Gerai, kad buvo priimtas toks sprendimas uždaryti oro ertlę. E, bandomieji skrydžiai buvo atlikti, tačiau iki tik iki tam tikro aukščio ir tik matomumo skrydžiai tinkamų duomenų iš to negalima gauti dėl matomumo skrydžių, tai pasakysiu, kad kalama atveju, nors pelenų debesys buvo, tačiau nebuvo matomas plika akimi. Tikrai m, mm, situacija sudėtinga, puikiai žinoma, kokiu ekonominiu pasiekmių galime tikėtis, bet žmogaus gyvybė yra daug svarbi nei ekonominė dauda, nauda. Todėl atsižvelgiant į esamą situaciją, prašau kuo didžiausios atsakomybės primant sprendimus bei įrengiant tas dabartinės tris skraidimo zonas. Inni wpisani mówcy. E, pan Mathieu. Ačiū dabar kalbėtojai savo vardu. Ponas Matthew Groš. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis e, skrydžių draudimas yra e, siekis užtikrinti mūsų saugumą ir keleivių saugą Nekartą apie tai kalbėjome, bei akivaizdu tapo, kad Europa čia galėjo įsikišti ir turėtų įsikišti, jeigu valstybės narės to norėtų. Šią temą diskutuojame ne tik kalbėdami apie avialinijas, bet ir apie geležinkelius ir kitur. Todėl turime šiandien sakyti tokį klausimą. E, ką turėtų daryti eismo kontrolės institucijos, e, koordinuojančios institucijos, Akivaizdu, kad ne viskas vyko sėkmingai. Dabar turėtumėme, e, aišku, padaryti tinkamas išvadas, bet nepamiršti ir e, keleivių saugos, negalvoti tik apie e, pelnus. Tikiuosi, kad mm, Eurocontrol bei skrydžių vadovai priims sprendimus, o ne politikai. Todėl reikia, kad ekspertai visuomet tartų paskutinį žodį. Akivaizdu, kad e, avialinijos patiria trečią krizę po kovo 11-osios ekonominės krizės dabartinė nelaimė, todėl reiktų ieškoti europinio, o ne nacionalinio atsakymo. Reikia numatyti e, pagalbos priemonės, kurios galėtų visoje Europoje kar, kartu neiškreipytų rinkos tokios būtų nacionalinės pagalbos priemonės. Keleivių m, mm, sauga yra mums svarbi, apie tai ne kartą diskutavome parlamente. Dabar keleiviai atsidūrė tokioje situacijoje, e, kuomet turimos jų teisės nesuteikia reikalingos pagalbos. Darau prielaidą, kad avialinijos bei nukentėjusios įmonės ieškos kontakto su keleiviais, kad jie galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Aš matau ateitį tik bendroje, bendrame Europos danguje. Tikiuosi, kad per ateinančius dviejus metus mes išspręsime šią problemą. Elkadravui. Ačiū. Dabar ponas Alkadravui. Ačiū pirmininkė. Kolegos, komisijos nariai. Manau, kad šioje diskusijoje svarbus trys dalykai. Visų pirma, reikia pasirūpinti įstrigusiais keleiviais ir parskraidinti juos namo. Tai turi būti pagrindinis visų prioritetas. Kitas dalykas. Kadangi galioja keleivių teisės, bent jau daliai keleivių buvo užtikrintas e, tam tikras komfortas. Vis dėlto Norėčiau kreiptis į komisijos atstovą. Manau, kad kartu su oro linijomis, su skrydžių valdymo institucijomis turi būti parengtos bendros taisyklės, iš kurių keleiviams būtų aišku, kaip elgtis tokiuose situacijose. Dar vienas dalykas, manau, komisija kartu su valstybėmis narėmis turi kaip galima greičiau pasirūpinti keleivių gražinimu namo. Žinoma, tai turi daryti oro linijos, tačiau tiems žmonėms, kurie įstrigę toli nuo namų, oro erdvės atvėrimas vis tiek reiškia, kad jiems dar teks daug laukti, ilgai laukti. Skrydžių srityje reikia daugiau europinio bendradarbiavimo. Žinoma, bendra oro erdvė, kuri bus sukurta ateityje, čia padėtų, bet ES vis dėlto negali priimti sprendimo dėl oro erdvės. Taigi sprendimus priimti labai sunku. E, Europoje buvo parengtas gana konservatyvus matematinis modelis, buvo remiamasi blogiausių scenarijumi E, dėl to, kas gali nutikti patekusi pelenų debesį. E, Junktinėse Amerikos valstijose vadovaujamasi kitokių modelių. E, draudžiama skraidyti tik virš pačių ugnikalnių. Ir galutinius sprendimus priima oro linijų bendrovės. Taigi tas modelis kitoks. Paieškokime tinkamiausio modelio, kuris mus padėtų suderinti saugumą ir veiksmingumą. Ir paskutinė pastaba, kaip reikėtų įveikti ekonominį poveikį. Manau, reikėtų išklausyti įvairių galimybių, bet čia reikia europinio požiūrio. Ir neturime savęs apgaudinėti, nereikia turėti iliuzijų, kad galėsime visiems kompensuoti nuostolius. Ačiū. Ačiū dabar ponas Terks. Pusantros minutės. Dank u voorzitter. Ik zou in de eerste plaats iets willen zeggen tegen de. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, kreipsiuosi į tarybos atstovą. Ne vien tiesiogiai į jūs kreipiuosi, bet ir į jūsų pirmtakus. Kaip gali būti, kad tiek metų nesukurtas europinis metodas Visada parlamentas ragindavo tarybą, kad ji susitartų dėl kokio nors kompromiso nes e, visada problemų kirpdavo tarp valstybinio, o ne valstybinio lygmenių. Reikia geresnio koordinavimo ne tik oro transporto srityje, bet ir oro erdvės koordinavimo. Jūs pats, pirmininkė, sakėte, kad ES tokių galių neturi. Taigi galų gale suteikime ES tokias galės, viskas taptų paprasčiau. Antra, aptarkime mokslinę informaciją. Londone yra atitinkamas centras, kuris specializuojasi saugumo srityje kartu su Eurocontrol. Bet ar to pakanka, ar nereikėtų sustiprinti ES mm, gebėjimus toje srityje, ar nereikėtų skurti Europos, Europinio centro skirto oro transporto saugumui. Šis ugnikalnis dar bus aktyvus kurį laiką, nes tai buvo ir prieš šimtą metų, taigi galbūt reikėtų stiprinti ES gebėjimus šioje srityje. Pone Durant, ačiū pirmininkė, tūkstančiai žmonių dabar patiria nepatogumus šio ugnikalnio išsiveržimas, tai tarsi įspėjamasis signalas, kad mes pernelyg daug pasikliaujame oro transportu, kuris išstumia kitas transporto rūšis. O taip neturėtų būti. Turime kuo greičiau keisti situaciją. Aš pritariu komisijai ir tarybai, kad aišku reikia laikyti saugumo principų, tai yra pagrindiniai prioritetai. Pažiūrėkime, kas vyko kitose sektoriuose, pavyzdžiui, vaistų, kur valstybės taip pat patyrė didžiulės išlaidas. Valstybės narės ir taryba be jokios abejonės daug, daugiausia dėmesio turėtų skirti saugumui. Tačiau Tuo pačiu reikia pasirūpinti kitomis transporto rūšimis, pavyzdžiui, geležinkeliu. Mums reikia sukurti viziją, koks turėtų būti transportas Europoje. Čia galime prisiminti Baltąją knygą, kurią mes svarstėme komitete. O dabar svarbiausias dalykas yra gražinti žmonės į savo valstybės ir kompensuoti tam tikrus nuostolius tikslinėmis kompensacijomis oro bendrovėms. Taip pat turėtume surenkti videokonferencijas, tai yra aktualu šiuo metu. Ir turėtume stengtis visi mes mažiau skraidyti. Galbūt Europos parlamentas turėtų pagalvoti apie savo darbo tvarką. Ir dirbti penkias dienas per savaitę, o ne dvi su pusė dienos per savaitę. Ir taip sumažinti darbo savaičių skaičių, taip mes, taip mes priklausytume mažiau nuo oro transporto. Šį kartą gamta parodė, kad gali būti aplinkybių, kurių mes niekaip negalime kontroliuoti. Europos parlamentas turėtų imtis mūsų transporto rūšių peržiūros. Ačiū. Toliau. Ponas Černecki. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai. Apgailestauju, kad nemažai kalbėjusių kolegų prieš kalbėdami nepasidomėjo ekspertų nuomonę. diskusija labai politizuojama. Man susidaro įspūdis, kad taryba kaltinama už vulkano išsiveržimą. Taip tikrai neturėtų būti. Eurokontrol sprendimas buvo pernelyg skubotas. Ir aš neatsisakau šios nuomonės. Visi aspektai sumesti į vieną katilą, neatsižvelgta į situacijos skirtumus skirtingose vietovėse. Vieną pamoką galima išmokti. Reikia nuolat stebėti oro erdvės situaciją. Tačiau tenka pripažinti, kad sprendimai, kurie buvo priimti, jie galėjo būti šiek tiek kitokie. Ačiū toliau, ponas Henan pusantros minutės. Pirmininkė, dabar mums reikėtų galvoti, kaip padėti tiems, kurie nukentėjo dėl šios situacijos. Taip pat reikėtų suprasti oro linijų darbuotojus. Jie menkomis savo galimybėmis bandė padėti keleiviams. keleivių saugumas turėtų išlikti pagrindiniu principu. Geriau jau tegu keleivis būna nepatenkintas, bet gyvas, nei keleivis, kuris skrenda lėktuvu, kuris vėliau nukris. Mums reikėjo daugiau bendrabiavimo, daugiau vienybės. Mes būtume galėję geriau paaiškinti, suteikti informaciją. Reikia didinti Europos saugumo agentūros įgaliojimus. Reikia pasitelkti mokslinius duomenis ir jų pagrindų priimti sprendimus ateityje. Turime pasirūpinti, kad transporto skirtingos rūšys viena kitą papildytų, kad jos labiau dėrėtų tarpusavyje. Pirmininkė, siūlyčiau, kad būtų įkurtas Europos parlamento tyrimo komitetas, kuris tirtų šią situaciją. Ačiū. Pone Rosbach. Du klausimai. Matome, kad mūsų oro bendrovės dabar patiria E, didžiulių nuostolių, bet tai tas pats pasakytina apie JAF ir Azijos bendrovės. Antra keliamas klausimas dėl finansinių kompensacijų. Tai priklausys nuo mūsų diskusijų. Gerai, kad pasiūlytas trijų žingsnių planas. Dėl saugumo priežasčių buvo uždaryta visa oro erdvė, o kitas modelis, kategoriškai priešingas, yra JAF modelis. Aš tikiuosi, kad mes jį atmesime. Būtų tiesiog apgailėtina, jeigu būtų skrendama vien siekiant pelno. Mes turime e, geriau pasiruošti atmosferos pokyčiams, taip pat turime sukurti variklius, kurie būtų atsparesni. Tačiau tenka pripažinti, kad lėktuvai yra pažeidžiami ir ter prie terorizmo išpolių, ir oro sąlygų. Neužmirškime, kad lėktuvai labai daug naudoja energijos. Todėl reikėtų ieškoti alternatyvų, tai yra greitieji traukiniai, kurie susijėtų didžiausius Europos miestus traukiniai netaip teršia aplinką kaip lėktuvai. Ir reikėtų stengtis, e, kad alternatyva keliaujant tarp Europos miestų būtų ir tai būtų traukiniai. Ačiū. Toliau ponė Hübner. Today, e, we... Pirmininkė komisijos nariai šiandien. Geriau nei prieš savaitę žinome, kad e, kai lėktuvai neskraido, patiriami milžiniški nuostoliai, poveikį jaučia tam tikros e, ekonomikos e, sritis, kai kurios iš to pasipelno. E, ši krizė paveikė ir taip pažeidžiamą Europos ekonomiką, kurią reikėjo stiprinti. Dabar norėčiau pakalbėti apie valstybės pagalbą valstybės e, pagalbos teikimas, e, padedant avialinijoms susidoroti su nuostoliais, jau turi precedentą. E, pagalba buvo teikiama po 2001 metų rugsėjo 11 išpolių. Mano klausimas komisijai būtų toks. Ar mes žinome, kokią naštą patirs nacionaliniai biudžetai, kurie jau dabar susiduria su dideliu deficitu ir kuriuos kuriems būtina fiskalinė konsolidacija. Ar tikrai valstybės pagalba iš nacionalinių biudžetų yra geriausias sprendimas, ar Europos komisija nagrinėja ir kitus, kitas alternatyvas? Ir kitas klausimas - ES gebėjimas valdyti krizę girdėjome, kad per pirmosiomis dienomis atitinkamos nacionalinės institucijos visiškai nesikonsultavo tarpusavyje, nors mm, skrydžių draudimas paveikė 80 procentų Europos oro erdvės. Aš manau, kad vis galima būti nepriklausomiems, bet koordinuoti darbą. Esu įsitikinusi, kad koordinavimas būtų e, suteikęs galimybę e, priimti geresnį sprendimą Taigi reikia galvoti apie krizių valdymą, nes matome, kad krizės, kurios paveikia mūsų piliečių gyvenimą, e, gali atsitikti ES, ES ekonominėje erdvėje ir už jos ribų. Taigi mano klausimas komisijai būtų štai koks. Kaip pasinaudosime šią krizę stiprindami ES krizių valdymo gebėjimus? Esu įsitikinusi, kad mes ES parlamente paremtume visas pastangas e, daryti krizių valdymą efektyvesnį. Ačiū, ponė Hubner. Dabar žodis ponai Hanės Svoboda. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarosiomis dienomis mačiau, kokias alternatyvas e, Europoje turime e, oro transportui, iš pradžių mašinos, e, traukiniai. Žinoma, sausumos keliai yra neblogi, tačiau Geležinkelio sektorėje situacija yra prastesnė, ji nepatenkinama. Kurgi yra dėlera planas? Jeigu mes būtume turėję daugiau greitesnių traukinių, jau po kelių valandų e, tualetai geležinkelio stotise ar traukinėse buvo nebetinkami naudoti, nes infrastruktūra netlaikė tokių žmonių srautų. Todėl mums reiktų atnaujinti geležinkelius, jų geležinkelių infrastruktūrą, reiktų taip pat pajėgumų rezervų, reiktų naujų greitesnių traukinių. Mes e, per mažus pajėgumų rezervus matome ir žiemą. Todėl šioje srityje reikia dėti daugiau bei stipresnių pastangų. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Garrido. Ačiū dabar, ponia Bilbao. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kalas už pateiktus paaiškinimus, už pastangas. Sutinku, kad saugumas turi būti mūsų pagrindinis prioritetas. Tai yra krizė, bet turiu pasakyti, kad mes per vėlai pateikėme informaciją. Informacija pradėjo atsirasti praėjus penkioms dienoms nuo krizės pradžios. Žmonės iš mūsų tikėsi aiškių ir praktinių išvadų, kurios turėtų netidėliotiną poveikį. Ta poveikį turėtų pajusti visi. Mokesčių mokėtojai, kurie moka už šią krizę, turi e, teisę į tris garantijas. Didesnis skaidrumas dėl sprendimų uždraus, uždaryti oro erdvę. E, šiuo atveju informacija buvo pateikta per vėlai. Tai padidino, paštrino problemas daugelį oro uostų ir e, sumažino keleivių galimybės kitaip planuoti savo keliones. Dabar yra trys zonos, tačiau mums reikia žinoti, kur jos yra ir ką jos reiškia keleiviams ir keleivių teisėms. Mums reikia iškumo, reikia žinoti, kas yra atsakingas už keleivių teisų užtikrinimą, apie kokį laiką mes kalbame ir kokia pagalba turi būti teikiama. Pone Kalas, tie procesai, kuriuos taikys oro linijos, turės būti stebimi. Reikės stebėti, kaip oro linijos tenkina keleivių poreikius. Be to, manau, kad reikia labai aiškaus valstybės pagalbos apibrėžimo, kokiais kriterijais remiantis bus teikiama valstybės pagalba. Turime siekti kontroliuoti šios krizės galimus padarinius, turime galvoti apie poveikį ir oro linijų, bendru, oro linijų darbuotojams. Neturime leisti, kad oro linijų bendrovės pasinaudotų šią krizę, pavyzdžiui, koreguodamos savo darbuotojų skaičių. Ačiū dabar ponas Bradburn, vieną minutę. Um, Pirmininkė, ačiū, kaip jau buvo pasakyta, niekas negalėjo prognozuoti įvykių Islandijoje. Taigi oro linijos e, veikia labai nenuspėjamomis aplinkybėmis, turiu galvoje ir bendrą ekonominę situaciją, ir ugnikalnio išsiveržimą. Vis dėlto, manau, kad tokį ekstremalų sprendimą uždaryti Europos oro erdvę turime grįsti moksliniais įrodymais. Turime siekti, kad trikdžiai būtų minimalus ir kad būtų veiksmingai teikiama informacija. Eurocontrol ir nacionalinės institucijos dar labiau padidino nusivylimą e, nesimdamos tinkamo valdymo priemonių. Oro erdvės atidarimo atidėliojimas maždaug šešioms valandoms, e, nuolatinis atidėliojimas šešioms valandoms užkirto galimybę keleiviams planuoti keliones. Net ir turėdami technologijas mes vis tiek mums belieka tiesiog iškelti pirštą ir žiūrėti, iš kurios pusės pučia vėjas. Taigi reikia ilgalaikių prognozių, o ne kažkokių nepagristų sprendimų. Ačiū. Dabar pona Devirak, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau pasakyti, kad e, dabartiniai taikomi principai e, buvo teisingi, gerai buvo padaryta, kad buvo uždaryta oro erdvė, sauga yra svarbiau negu bet kokie kiti argumentai. Aišku, mums reikia mm, žiūrėti, kaip keisi situacija, bet atverti euro erdvę po dviejų sėkmingų bandomųjų skrydžių tikrai būtų nesėkinga. Reikia galvoti apie alternatyves transporto priemonės. Tikrai tenka apgailestauti, jog e, oro blokadą dar labiau sustiprino e, traukinių trūkimas bei e, profsąjungų sprendimas tęsti streiką buvo labai neatsakingas. Dar kartą noriu pasveikinti komisijos sprendimą leisti teikti valstybinę pagalbą avialinijoms. E, tikrai teisingas sprendimas krizės akivaizdoje. Akivaizdu, jog e, tokios priemonės turi būti išimtinės, o pagalbos teikimo kriterijai turi būti aiškus bei susijęti su kompensacijomis keleiviams, kurių skrydžiai buvo anuliuoti. Tikrai negalime piknaudžiauti force majeure nuostatą bei išvengti kompensacijų mokėjimų keleiviams, nes yra ketvirtųjų metų Europos reglamentas ir ten aiškios taisyklės išdėstytos. Jeigu nėra alternatyvių transporto priemonių, tai keleiviai negali papildomai nukentėti Ekonomiškai taip pat turi būti kompensuojama už nevykusius skrydžius, e, avialinijos, e, kitos susijusios bendrovės taip pat turi prisimti atsakomybę bei sumokėti pinigai už nevykusius skrydžius turi būti sugražinti. Dabar, ponė Tikau, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ministrė. 27 valstybių narių Europos Sąjungoje matome, kad e, transportas yra susiskaldęs, dalis yra nacionalinių, dalis tarptautinių lygmenių valdymą, o mm, ugnikalnio įsiveržimas Islandijoje parodė, kokia yra trapi e, oro erdvė. Daugiau nei 60 tūkstančių skrydžių buvo e, atšaukta, keleiviai įstrigo Europos ir tolimesnių šalių oro uostuose. Turėtumėme informuoti keleivius ir užtikrinti, kad jų sauga būtų visiškai užtikrinta. Deja, nebuvo efektyvios sistemos nukreipti keleivius į kitus oro uostus, suteikti jiems galimybę keliauti geležinkeliu, mašinomis ar jūra. Jeigu mes tokią sistemą turėtume, 66 procentai E, keleivių, kurie įstrigo bendryjoje, būtų pasiekę savo kelionės tikslą kita transporto priemonė, ne lėktuvu. Todėl būtina kurti transportą e, kurti transporto priemonės Europoje, kaip kad pavyzdžiui labai greitus traukinius. Taip pat būtina stiprinti vidaus vandens susiekimo kelius. Mums reikia e, politinės valios, kad Europa nesustotų. Un minuto y medio para su intervención, el señor. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponui Galaher. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti tas e, priemonės, kuriuo ėmėsi ponas Kalas bei transporto ministrais, presdami problemas. Akivaizdu, kad šiandienos problema mums priminė tai, kad mes esame visiškai priklausomi nuo gamtos. Airijoje susikerta svarbus transporto keliai, keliai ir airiai daug stipriau pajuto šios nelaimės pasiekmes nei kitų valstybių narių piliečiai. Tikrai E, buvo vilties, tačiau tušios vilties, kad situacija pagerės ir mm, oro erdvė virš mūsų šalies vis dar uždaryta daug keleivių įstrigė įvairiausiose Europos bei pasaulio dalyse. Mūsų prioritetas būtų siekis padėti tiems žmonėms, padėti e, žmonėms, kurių šeimos, šeimos nariai artimiai negali grįžti namo. Ir avialinijos turėtų teikti jiems pirmenybę, o ne traktuoti juos kaip bet kurios kitus keleivius. Todėl e, tikrai gerai, kad komisaras vadovaus darbo grupiai, kuri įvertins e, visus patirtus nuostalus. Tikrai būtina, kad Eurocontrol vaidmuo būtų sustiprintas po šios krizės, kadangi E, nei ugnikalniai, nei gamta negerbė nei ekonominių, nei geografinių, nei politinių sienų. Turime e, užtikrinti, kad būtų vadovaujama iš vieno centro, o 27 valstybių skirtingos strategijos naudos nedavė. E, dėja, pirmininkas nutraukė kalbėtą. Minuto, tiene por minuto la señora Vicky Ford. Dabar ponia Vicky Ford. Ačiū. Pelenų debesis sukėlė stresą tūkstančiams keleivių ir verslui pridarė finansinių nuostolių. Mūsų pačių kolegos iš tolesnių Europos kampelių yra įstrigę. Pirmininkaujančiai šaliai reikėtų padėkoti už tai, kad ji nusprendė, kad be tų žmonių balsuoti būtų nedemokratiška, nes tie, kurie esame, gyvename toliau, kartais jaučiamės nustumti į šalį. Tačiau e, vulkano išsiveržimas parodė, kad mes nesame šios planetos šeimininkai ir nežinome atsakymų visus klausimus. Akivaizdu, kad reikia daugiau žinių apie vulkaninius pelenus, apie dujas ir reikėtų skatinti šios ryties tyrimus. Ugnikalnis mums taip pat priminė, kaip esame pripratę prie oro transporto ir artimiausiais metais turėtume mažinti šią priklausomybę. Reikia e, pažangių e, informacijos sistemų, kurios leistų renkti virtualius susitikimus. Be to reikėtų mažinti nebūtinų kelionių skaičių ir tai yra tas rytis, kur parlamentas galėtų rodyti pavyzdį. Ačiū poniai Ford, dabar dviems minutėms ponas Marnescu. Naturale excepționare ca erupția din Islanda, din păcate nu pot fi încă prevăzute. Gamtinės katastrofos, tokios kaip ugnikalnio išsiveržimas, jų negalima numatyti. Tačiau nedekveti reakcija, ji turi būti leidžiama tik vieną kartą. Mes turime po šio karto pasiruošti reaguoti. Reakcija buvo nepakankama. Jau praėjo viena savaitė, tačiau mes vis dar nežinome, kiek tai truks, kokia rizika. Nesvarbu, kiek tai kainuotų, mums reikia stebėsinos centro, kad e, būtų galima padėti keleiviams ir taip toliau. Mūsų reakcija buvo fragmentuota ir per lieta oro linijos nepakankamai bendradarbiavo, kad nukreiptų keleivius rautus ir išnaudotų likusius maršrutus. Vienintelis sprendimas - sukurti vieną bendrą Europos dangų, dangaus erdvę ir centralizuoti e, oro eismo kontrolę vienoje institucijoje. Pirmininkė, aš dalyvavau sunkiose dėrybose su taryba anksčiau dėl vieno bendro dangaus, o šiais metais tas pats vyksta dėl krovinių gabenimo koridorių. Mums pats laikas pasimokyti. Reikia alternatyvių transporto būdų. Šiais laikais neįmanoma nusipirkti, paprastai nusipirkti traukinio bileto, kad nuvyktum iš Šiaurės Europos į Pietų būtina koordinuoti mūsų reakciją į gamtos e, katastrofas. Mes daug apie tai kalbame, bet mažai darome. Neužtenka būti pasiruošus vienoje valstybėje narėje. Visos valstybės narės turėtų būti vienodai pasiruošusios. Ir reikia visą tai koordinuoti ES mastu. Sugebėti priimti sprendimus ES mastu. Ačiū. Ponui Marinesku dabar ponas Lambrinidis. Ačiū. Ugnikalnių pelenų debesis užklojo Europą, tačiau es reakcija buvo lėta, todėl e, piliečiai ypač nukentėjo. Į ekonominę krizę taip pat reaguota pakankamai lėtai. Atsakas buvo oro erdvės uždarimas bei bandymas koordinuoti veiksmus, tačiau viso to nepakako, kad būtų e, įveikti pavojai bei išvengta nuostolių. Bent jau galime pasidžiaugti, jog kol kas niekas nežuvo dėl šios gamtos katastrofos, bet nacionalinės institucijos nuo pat pradžių turėjo koordinuoti savo veiksmus su Eurocontrol ir meteorologais. Tik dabar skrydžių koridoriai atidaromi ir tik po avialinijų sprendimo, tai tikrai yra nepateisinima. Šiandienos situacijoje negalime kelti abejonių dėl piliečių ir keleivių teisių. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Vos keletas e, e, žmonių gavo patikinimą iš avialinių, kad bus kompensuota už e, nakvynės viešbučiuose. Nemaža dalis avialinių iš vis nieko nedarė. Todėl parlamentas turėtų ištirti, kaip direktyva buvo taikoma bei kaip plačiai buvo paisoma piliečių teisių. Ja tiene dos minutos el señor Bellet. Dabar dvi mintes kalbės ponas Belet. Ačiū pirmininkė ir labas rytas kolegoms ir komisijos atstovams. Be jokios abejonės šios aplinkybės išskirtinės. Labai nukentėjo oro eismas ir mes tokiam atveju nepasiruošę, nepaisant visų kelionio agentūrų ir oro linijų pastangų keliaiviai palikti likimo valiai. Ir jie patys priversti ieškoti sprendimų. Turime pasimokyti ir imtis veiksmų. Gerbiamas komisarė, pirmininkė, pirmiausia, mums reikia europinio nepaprastųjų situacijų plano. Turime pasirūpinti ne tik saugumu, bet ir informaciją įstrigusiems keleiviams mažų mažiausiai jiems reikia e, garantijų, kad bus apgyvendinti ir gaus informaciją. Taip pat paaiškėjo štai kas. Mums reikia daug daugiau investuoti į greitąjį tarpvalstybinį traukinių transportą. Tai būtų reali alternatyva lengvai pažeidžiamam oro transportui rengdami Europos 2020 strategiją, turėtume į ją įtraukti traukinių strategiją, kuri nekenkia gamtai ir yra naudinga keleiviams. Ačiū, kolega. Pusantros minutės, ponas Lainen. Ačiū. Tarsi tą nujausdamas, uh, nujausdama aplinkos tarnybą uh, priėmė koncepciją dėl kovos su gamtos katastrofomis ir mūsų aplinkos komitetas per kitą pusėdį balsuos dėl atitinkamo pranešimo. Labai greitai plenarinė sesija galės mm, nuspręsti dėl to, kokia bus parlamento pozicija. Nežinau, ar esame blogai pasirengę gamtos katastrofoms, Džiugu, kad tokių katastrofų pas mus yra mažai, bet kartu tai reiškia, kad e, patirtis nepakankama, todėl trūkumų nebuvo išvengta. Penki, penkių dienų prireikė bandomajam skrydžiui surenkti. E, tai tikrai per ilgai. Nenoriu nieko kaltinti, bet patirtis rodo, jog turime kitą kartą reaguoti geriau. Jeigu vulkaniniai pelenai kažką mums parodė, tai parodė poreikį turėti daugiau Europos. E, aišku, sunku atsisakyti savo įgaliojimų, tačiau nuo apsaug... siekiant kovoti su katastrofomis bendroje transporto srityje mums reikia daugiau įgaliojimų Europai. Kaip ir ponė Hübner, taip ir aš klausiu Kaip jūs pasinaudojate sutartyje numatytomis galimybėmis, kad e, kova su katastrofomis vyktų sėkmingiau? Toliau minutės kalbės ponė Delvo. Dėkuoju pirmininkė. Paralyžius katastrofa. E, štai tokie žodžiai buvo vartojami situaciją prašyti. Be kita ko, tai ir milžiniškos ekonominės pasiekmes, tiesioginės ir netiesioginės. Džiaugiuosi, kad svarstoma skirti oro transporto sektoriui pagalbą. 750 tūkstančių Europos piliečių nukentėjo, kai kurie iš jų vis dar įstrigę keliaudami. Ekonominiai nuostoliai milžiniški. Kodėl net penkias dienas reikėjo laukti, kol pavyko surenkti ministrų telekonferenciją, kol pavyko nustatyti skirtingas transporto zonas? Be jokios abejonės, saugumas turi būti užtikrintas, tai prioritetas. Tačiau šiandien jau matome, kad vis daugiau orozono atveriame, nors ugnikalnis veikia. Taigi kyla klausimas, kodėl anksčiau nebuvo galima keleiviams to pasiūlyti. Be jokios abejonės reikia stebėti oro sąlygas ir vėjo kryptį. Tačiau kas prims sprendimą? Ar naujieji transporto koridoriai yra saugus. Visai gali būti, kad situacija pablogės. Vadinasi, prireiks dar daugiau bendrabiavimo, koordinavimo tarp valstybių pagal mokslo faktus. Reikia ir alternatyvaus transporto, taip pat reikia pasirūpinti tūkstančių keleivių, kurie įstrigo keliaudami ir kuriems trūksta informacijos gražinimo į jų valstybės. Ačiū. Dabar pusantros minutės Ajala Sender. Dėkoju pirmininkė, džiaugiuosi, kad surenkta tokia diskusija, nes turime prisimti atsakomybę, nes matome, kad likšaliniai sprendimai buvo nepakankami. Taip pat matome, kad sprendimai pagal pliką statistiką yra nepakankami taip pat. Praėjus dienai po oro erdvės uždarimo prireikė staigių sprendimų, nes keleiviai įstrigo Aišku, reikia užtikrinti saugumą, tačiau iškyla iš karto klausimas, o kągi nuveikia Europa, kad išspręstų šią situaciją. Ponas Kalas, komisijos atstovas, sako, kad pavyko situaciją pakeisti. reikia padaryti štai kokias išvadas, kad Europos reakcija buvo nepakankama, kad keleiviai jų teisės nukenčia tokiamis išskirtimis aplinkybėmis ir sistemą reikia tobulinti, Džiaugiuosi, kad e, ponas, a, ponas Almūnė dalyvaus čia. Mes turime kurti naują oro transporto sistemą, vieną Europos dangaus erdvę ir alternatyvios transporto rūšys tikrai nesugebės oro transporto visiškai pakeisti. Toliau ponas Zasada. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, tai krizė 70 procentų skrydžių panaikinta oro uostai uždaryti ir aš tikiuosi, kad mes padarysime išvadas. Pirmiausia, komisija turėtų padaryti viską, kas jos galiuose, kad dėl šio ugnikalnio įsiveržimo nebankrutuotų oro bendrovės. Taryba rodos nenoriai e, taiko naujas saugumo priemonės. Pavyzdžiui, tokios saugumo priemonės kaip metalo detektoriai ar skyšių draudimas tikrai nedidina saugumo, bet tik tai prisideda prie išlaidų oro bendrovėms. Skrydžiai sustabdyti dėl saugumo priežasčių, tačiau tai dar ne viskas. Mes turime pasirūpinti ir tais keleiviais, kurie užstrigia oro uostose. Transporto komitete mes daug kartų esame diskutavę dėl keliaivių teisių. Dabar matome, koks svarbus aviacijos sektorius e, Europos ekonomikai. Be to, čia reikia paminėti, kad į Krokuvą, į Laidvę savaitgalį negalėjo atvykti žmonės, kurie planavo atvykti. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponas Leichtfried. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Mili kolegos, ponė komisarė, ponė tarybos pirmininkė, manyčiau, kad ES bei ES valstybės narės pakankamai patenkinamai reagavo į šią krizę, buvo vadovaujamasi saugumo viršinybės principų, diskutuotina, ar nebuvo galima greičiau pelenų tyrimų atlikti, tačiau iš principo reakcija buvo gera. Ko galime tikėtis, apie ką reiktų diskutuoti ir apie ką mąstyti, kas nutiks su užsienio oro uostuose užstrigusiais žmonėmis. Man vakar skambino šeima Tailande, būtent, kad balandžio 29 jie anksčiausiai grįžta, taigi dar savaitę gyvens uh, oro uoste. Ar aš, uh, jaunuoliai New York'e nedrįsta išeiti iš viešbučio, nes nežino, kada jų atvažiuos pasiimti autobusas į oro uostą. Bei žmonės, kurie neturi pinigų viešbučiams, tačiau neturi galimybės iš jų išeiti, neturi alternatyvos. Apie tai EP turi kalbėti, apie tai turime diskutuoti, turime pateikti pasiūlymų, kurie juos palaikytų. Mes negalime palikti bėdoje savo bendrapiliečių, jiems turime padėti. Ačiū. Bueno, muchas gracias, colegas. Estamos ante. Dėkoju kolegoms. galime pasakyti, kad situacija ekstremali. E, klausimas, kurį svarstome, yra ypatingos skubos. Jis kelia susirūpinimą daugeliui mūsų piliečių. Todėl turbūt dabar per spontaniškų pasisakymų procedūrą noriu pasisakyti kaip niekada daug kolegų. 10 ar 15 kolegų paprašė žodžio. Mes žinoma negalime suteikti žodžio 20 žmonių. Vis dėlto pamėginsime išklausyti visų, bent jau iki tol, kol grįž parlamento pirmininkas. Jis paprašė, kad jį pakeiščiau. Bet vis dėlto nepersistengkite. Dabar EPP atstovas, žodis EPP atstovui. Prisiminkite, kad galite kalbėti tik vieną minutę. Ponas Silvestris. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti komisijai ir pirmininkaujančiai Ispanijai už atliktus veiksmus. Vis dėlto manau, kad tai, ką mes dabar aptarėme, skubos tvarka, mūsų prioritetas yra saugumas. Šios nenumatytos situacijos rezultatas vis dėlto yra tas, kad mm, dėl vulkaninių pelenų neįvyko jokių avarijų. Ir manau, tuo turėtume džiaugtis. Vis dėlto reakcija galėjo būti greitesnė. Galėjome atverti oro erdvę ten, kur tai padaryti buvo saugiau. Jei pagalvotume apie milžinišką ekonominį poveikį oro linijoms. Čia reikalingas atsakas, bet to yra tūkstančiai keleivių, kurie buvo priversti likti žemėje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, dabar ponas Taravela. Ačiū pirmininkė. Šios diskusijos metu pasisakė daug žmonių gerai susipažinusių su oro transporto sektoriumi. Daug kas kalbėjo apie e, ugnikalnio išsiveržimo ekonominį poveikį. Aš priskirčiau save prie tų, kurie gina kažkur pasaulyje įstrigusių piliečių teisės. Tie žmonės įstrigę negali grįžti namo ir nebeturi e, už ką susimokėti, nebeturi pinigų susimokėti už e, nakvynę. Mes turime pagalvoti apie oro transporto direktyvą. Manau, kad tą direktyvą reikia peržiūrėti, reikia numatyti draudimą, kad būtų pasirūpinta pakeliu įstrigusiais keleiviais. Ačiū dabar ponas Valensa. No le vemos en la sala, tiene la palabra el señor Masip. Jo salėje nėra, todėl suteiksiu žodį. Ne, tiesa, ponas Valensa yra. Negaiškite laiko, nes kiti žmonės neteks galimybės pasisakyti. Pirmininkė, ačiū. Dabar dabartinė padėtis tik parodo, kokie bejėgiai mes esame e, prieš gamtos stichiją. Vis dėlto turėtume būti geriau pasirengę tokiems atvejams. Ypač turėtume būti geriau pasirengę greitai reaguoti į krizinę situaciją. Žinoma, sunku pasirengti tokiam dalykui, kuris nutinka kartą per 150 metų, bet Vis dėlto jau buvo pasakyta, kad Europos geležinkelių struktūra yra visiškai nepakankama, todėl turėtume galvoti, kaip ją pagerinti. Kiti klausimai, kuriuos turėtume atsakyti. Visų pirma, kokia valstybės pagalba e, gali būti teikiama pavojo atsidūrusioms bendrovėms. Akivaizdu, kad e, reikės skirti daug lėšų finansiniai padėčiai pagerinti. Kitas dalykas strategiją, kuri turėtų padėti mums pasirenkti atsakui. Ačiū. Dabar ponas Masė. Ačiū, pirmininkė. E, komisija minėjo tam tikras procedūras, tačiau pagalvokime apie padarinius. Mes praradome labai daug galimybių. Atsisakėme daugelio sutarčių prieš nustatydami bendrijos kompetenciją dėl oro erdvės. Jeigu negalime imtis veiksmų danguje, tai reikia bent imtis veiksmų žemėje ir uh, užtikrinti piliečių keleivių teisės. Be to reikėtų nutraukti ir sausumos transporto darbuotojų streikus, kad būtų teikiama kaip galima daugiau paslaugų. Ačiū. Dabar ponas Sikerski. Ačiū. Ponios ir ponai, susidarėme sudėtingą situaciją Europos aviacijos sektoriuje. Tikėkime, jog ji netaps aviacijos sektoriaus krize. Todėl turėtume tinkamas išvadas padaryti po šios krizės Kalbant apie oro eismo saugumą bei judumą, tai turėtų likti mūsų prioritetais. Būtina užtikrinti, kad visų transporto rūšių plėtra e, būtų tvari. Taip pat būtina, kad žmonės bei prekes galėtų būti gabenami, nuvežami, kur reikia. Turime užtikrinti tinkamą koordinavimą bei tarpusavio pagalbą e, oro vežėjams. Ačiū. Dabar ponas Boris. Pone komisarė, ši katastrofa parodė, kad ES nėra priemonių kovoti su panašiomis nelaimėmis kaip vulkano išsiveržimas. Turime galvoti apie išorinės saugos priemonės bei galvoti apie tai, kaip oro eismą užtikrinti, neturėtumėme viską palikti atskiroms valstybėms. Toliau ekonominė atsakomybė. Manau, jog draudimas turėtų tapti ES teisėkuros aktų dalimi. Taip pat turime galvoti apie, apie piliečius, kurie yra įstrigę užsienio oro uostuose. Geležinkeliai, greitieji traukiniai yra puikus atsakomas, atsakymas, o piliečiai įstrigę tolimų šalių oro uostuose turi galėti grįžti. Reikia atitinkamų priemonių. Manau, kad esamos e, priemonės ir nuostatos turėtų būti tinkamai išnaudotos. Ačiū ponas Arsenis. Dėkui. Pastarosiomis dienomis mm, susidūrėme su beprecedente situacija. Tapo akivaizdu, kaip sunku atvykti į Briuselį ar Strasbūrą. Vienintelė priemonė buvo lėktuvas, o dabar reikia keliauti traukiniu, lėktuvu, autobusu su, viskas užtrunka daug ilgiau nei įprasta, daugelis mūsų kolegų čia net netvyko. Bet vis dėlto paaiškėjo, kad yra alternatyvių transporto priemonių. Iš kitos pusės e, e, traukinių sektoriaus vystimasis nevyksta taip sparčiai, kaip reiktų. Mums reiktų aprūpinti Europą greitaigių geležinkelių traukinių tinklu Taip pat e, turėtumėme kažkokią alternatyvą skrydžiams suteikti, nes skrydžių mm, netektis mums e, pridaro didžiausių nuostolių. Ačiū. Dabar ponia Alvarės. Dėkui, ponia pirmininkė. Mano nuomonė, dabar mes turime pateikti atsakymą, kuris būtų ryštingas, bet ir e, ilgalaikis. Trumpalaikėmis priemonėmis mes nieko neišspręsime, kadangi yra rengiama baltoji knyga, turime ilgalaikių priemonių imtis, e, kuriomis sumažintumėme per didelę priklausomybę nuo oro susisiekimo. Tokia priklausomybė egzistuoja, turėtumėme sukurti didesnę pusiausvyrą, e, tarp e, transporto rūšių. Šiuo metu egzistuoja didelis poreikis investuoti į vandens ar geležinkelio transportą. Dėkuoju e, ponui Kalas bei e, kitiems. Akivaizdu, kad jūs išgirdote, kokiu pageidavimu turi parlamentarai, tai supratote, kaip yra būtina sukurti Europinį geležinkelių tinklą. Ačiū. Ponas Bensen. Ačiū pirmininkė. Nemažai protingų minčių čia išsakyta, bet reikia žvelgti į ateitį, nes ši situacija ko gero kartosis. Islandijos specialistai sako, kelia klausimą ne ar tai atsitiks, bet kada tai atsitiks. Todėl būtina pradėti žiūrėti į ateitį ir galvoti, kaip mes ateityje susidorosime su tokia situacija. Būtina pradėti galvoti apie susisiekimą tarp Europos sostinių. Būtent čia alternatyvų susisiekimą reikia užtikrinti tarp Europos sostinių. Ačiū ponui Bensinui. Dabar ponas Feržon. Pone Feržon. Ačiū ponė pirmininkė. Akivaizdu, jog svarbiausia mums turi būti keleivių saugumas. Gamta parodė, kad yra visiškai nenuspėjama, lėktuvai laukia oro uostose, keleiviai taip pat laukia, avialinijos patiria nuostolius, kyla pavojus darbo vietoms, nuostoliai milžiniški. Akivaizdu, žmonės gali manyti, kad jeigu ūkininkai gauna kompensacijas, tai kiti taip pat turėtų turėti tokią teisę. Bent jau a, apie tai reiktų pagalvoti. Ši pamoka turėtų mums, a, mums priversti galvoti apie e, alternatyves transporto rūšis. Mums reikia transporto priemonių, kurios būtų e, greitos ir neteršto aplinkos. Ačiū. Ačiū. Toliau. Kita kalbėtoja. Ačiū pirmininkė, aš noriu išreikšti užuojautą tiems, kurie nukentėjo dėl šios krizės. Daug kalbame apie krizę šiais laikais - finansų, ekonominė krizė, transporto krizė, visa krizių puokštė. Ir matome, kad Europos visuomenė labai lengvai pažeidžiama. Mums reikia kitokių sprendimų. Mums reikia ekologinės visuomenės ir ekologiško transporto. Akivaizdu, kad mes nepasiruošę. Daugelis mano frakcijos narių pabrėžė, kad būtina investuoti į ekologinį transportą su greitesnėmis jungtimis Europoje, bet ir plačiau. Vienas iš pavyzdžių būtų laivų transportas. Tai gerai ir užimtumo prasme, ir nekenkia gamtai. Ačiū poniai Merkis. Suteiksiu žodį. Atsiprašau, apgailestau, kad anksčiau jums nesuteikiau žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Keleivis turi būti mūsų susirūpinimo centre. Akivaizdu, kad keleiviai turi keliauti saugiai, bet turi būti ir transporto galimybių. Mums reikia visų transportų rūšių. Lėktuvų mes dažnai nepakeisime daug buvo kalbama apie greituosius traukinius. Tikrai reiktų jį daugiau, bet ką, kokią naudą e, duoda toks traukinys, jeigu jis turi sustoti prie sienos. Todėl turime žing, eiti žingsnis po žingsnio. Taigi mums reikia e, sujungti Europos ge, geležinkelius bei kurti bendrąją, bendrąjį dangų. Daug koordinacinių darbų vyksta tarp valstybių narių, tačiau kreipiuosi dar kartą į visus, kurie ta, tokias pastangas blokuoja. Pasirūpinkite, kad gimtinėje, jūsų valstybėje narėje visi palaikytų atsiverimą transporto sektoriuje. Jeigu mums pavyks įtikinti savo motininės partijas, ateityje e, bus e, viskas daug geriau ir sėkmingiau sprendžia în ultimele zile se vorbete foarte mult despre pierderile. Ačiū pirmininkė, pastarosiomis dienomis daug kalbama apie ekonominius nuostolius, kuriuos patiria oro bendrovės. Tokia realybė, akivaizdu, kad reikia kurti mechanizmą, kaip pagelbėti toms oro bendrovėms. Ypač turintuomenį tai, kad krizė gali užtrukti. Tačiau vis dėlto svarbiausia yra Keleivių saugumas ir vartotojų apsauga. Keleiviai skundžiasi, kad su jais buvo labai skirtingai elgiamasi skirtingose šalyse arba priklausomai nuo oro bendrovės, vadinasi, mums reikia unifikuoti praktiką ir vengti tokių situacijų, kai keleiviai įstringa oro uostose ir nežino, kada bus atverta oro erdvė. Ačiū, toliau ponas Bunjo, Ačiū pirmininkė. Komisarė, šių dienų krizė rodo, kad Lisabono strategija žlugo, o tą strategiją ES įgyvendina pastarąjį dešimtmetį. Ši nesėkmė rodo, kad konkurencingumas ES neveikia, ES nesugebėjo koordinuoti reakcijos į krizę. Be kita ko, tai reiškia, kad keleiviai įstrigę orostose nesulaukia jokios apsaugos, pagalbos. Taip pat trūksta ateities perspektyvų. Aš turiu omeny bandomosius skrydžius. ES turi susiimti. Mums reikia daugiau europinių veiksmų, daugiau e, paslaugų oro transporto srityje. Ačiū. Toliau ponas Pereira. Ačiū pirmininkė. Be jokios abejonės krizės nebuvo galima numatyti. Prioritetas turėtų būti saugumo principas, tačiau reikia pasimokyti. Pirma, ištisas penkerias dienas mes negirdėjome aiškaus ES institucijų balso jo trūko ginant vartėjus, įtvirtinant jų teisės ir pasiūlant alternatyves transporto rūšis. Antra pamoka. Išeitis iš krizės eiliniams piliečiams neturėtų priklausyti nuo tų, kurie pasisako už saugumo principą ir tų, kurie nori neprarasti pelno. Taigi reikia aiškaus vaizdo sprendimo, kaip išsisuksime iš šios situacijos. Ačiū poniai Pereroj. Dabar paskutinis kalbėtas ponas Gürts. Président, le principe de précaution est devenu un... Pirmininkė, Atsargumo principas jau tapo e, lygus atsakomybė ir man atrodo, kad atsargumo principas e, lyg ir ragina visus atsakyti bet kokios atsakomybės. Tai kas dabar e, bus atsakingas? Mes turime prisimti tą atsakomybę. Čia eina kalba apie tūks, apie milijonus milijardus piliečių, kurie raginami skiepytis, net jeigu um, aiškiai rodyta, kad nėra jokio pavojaus, kad, e, pavyzdžiui, skrendant per tą debesį būtų kažkokia tai problema, vis tiek yra raginama neskristi. Tai rodo visišką politinį nepajėgumą, nesugebėjimą užtikrinti, kad oro transportas tinkamai veiktų, kad būtų galima tinkamai investuoti ir į geležinkelio transportą ir taip toliau. Mes matome Aziją, Ameriką, Okeaniją, visur kaip viskas vyksta. Ačiū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 reikėtų pradėti nuo to, kad e, mes pripažintume, jog gamta, stichinės nelaimės yra svarbios ir nesuvaldomos. Būtent e, dabar tai ir parodė ši krizė, kuri ES palėkite milijonus piliečių, taip pat milijonus žmonių ir už ES ribų. Taip pat ši krizė sudavė skaudus smūgis svarbioms ūkio šakoms. Na ir matėme, kad valstybės narės, kurios atsakingos už oro uostų uždarimą ir atidarimą, nesugebėjo tvarkyti su krize. Ir tiesą sakant, e, buvo reaguojama kaip ir pakankamai greitai. Nors penktadienį vėlgi sudėtinga padėtis vis sunkėjo ir tuomet Ispanija, kaip pirmininkaujanti šalis, bendradarbiavo su Eurocontrol agentūra, o sekmadienį buvo viešas komisijos bei pirmininkaujančios šalies pareiškimas ir buvo nurodyta, ką ketinama daryti toliau. Vakar įvyko Eurocontrol posėdis, o jis Ispanijos vyriausybė vakar suringė ypatingą susitikimą, išskirtinį posėdį, taip pat įvyko ir transporto ministrų susitikimas vakar ir todėl buvo suderinti žingsniai visos Europos lygių, kurie dabar ir gyvendinami. Taigi vakar uh, e, išskirti ypatingojami transporto ministrų uh, E, taryba priėmė išskirtinį sprendimą. Vakar vakare buvo priimt, patvirtintos keturios zonos ir buvo nustatytos tos zonos, kuriuose negal, neleidžiami skrydžiai, o taip pat ir tos zonos, kuriuose leidžiami skrydžiai. Ir dabar žingsniai koordinuojami tarp valstybių narių ir visa kita priklausys nuo to, kaip toliau plėtosis padėtis uh, Islandijoje. Tačiau kaip ten bebūtų, veiksmai koordinuojami ir svarbiausias parametras yra sauga. Saugos principas. Taigi, suderinti veiksmai visos Europos lygių leido priimti sprendimus atsižvelgiant įvairius svarbius veiksnius. Tai yra tokius veiksnius, kuriuos reikia atsižvelgti išskirtinių iš įvykių akivaizdoje. Na, e, rizikos vertimo modelis buvo labai tikslus ir aišku, Eurocontrol organizacija atsižvelgia ir Londone įsisteigusios organizacijos sprendimus dėl vulkano pelenų. Buvo atlikti bandomieji skrydžiai, be kita ko juos atliko ir lėktuvų gamintojai. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, ką nurodė ir Kielno o aviacinės saugos agentūra. Taigi buvo atsižvelgta į visus šiuos veiksnius, primant tą sprendimą, kuris bus įgyvendinamas šiandieną. Taip pat buvo atsižvelgta ir į mokslinius uh, parametrus, o taip pat ir Eurocontrol nuorodas. Taigi svarbiausias parametras, dar sėki pakartosiu, buvo sauga, aišku, atsižvelgta ir ekonominius aspektus. Ir komisija nurodė, jog bus sukurta darbo grupė, kuri kitą savaitę parengs ataskaitą dėl šios krizės pasiekmių ūkiui, taip pat, kurių taip pat nereikia uh, pamiršti. Taip pat bus atsižvelgiama ir į judumo, mobilumo poreikį ir jo pribojimus. Taigi te galiu paraginti valstybės narės dabar pasinaudoti visais informacijos kanalais, o taip pat ir visomis galimybėmis tam, kad jų piliečiai būtų gražinti namo, nes Tai yra jų teisė grįžti namo, keliauti aišku taip pat, bet svarbiausia aišku grįžti namo ir be kita ko naudotis uh, judėjimo laisvę. Manau, kad e, Europos parlamentas yra tinkama vieta, kur turėtų, turėtų įvykti išsamios diskusijos, be kita ko ir dėl keleivių teisų, taip pat dėl išskirtinės padėties planų ir, pavyzdžiui, Bilbao buvo pasakyta, kad ES veiksmai ir sprendimai turi būti labai skaidrus. Taip pat turime kalbėti ir apie transeuropinius tinklus ir apie būtinybę užtikrinti, kad ir geležinkelio tinklai ES veiktų nepriekaištingai, nes tai juk yra vienas iš mūsų ūkio ramščių. V valstybės najas jungia geležinkelių e, vidaus vandenų e, laivai ir vienimasi procesas ES nebūtų buvęs įmanomas be e, komunikacijos ir transporto politikos. Todėl manau, kad transporto infrastruktūros turi simbolinę svarbą. Pona Šulcas, ponas Alvaras ir kiti pasisakė šiais klausimais ir jie, mini, ir jie labai tinkamai ir labai vietoje pastebėjo, kad svarbu gyventinti 21 amžiaus transporto politiką. Ačiū. Ministrui. Dėl darbo tvarkos, taip? Taip, Noriu paprašyti su visą pagarbą, kad diskusijos būtų pratestos, nes iš tikrųjų pasisakomai yra pernelyg mandagus, o su žmonėmis elgiamasi kaip su kokiu purvu ir oro uostose, ir geležinkelių sutartyse, ir visur. Tikrai pernelyg mandagus pareiškimai čia yra išsakyti. Mes turime pareikalauti, kad būtų pat, pat, at, atidaryti informacijos punktai. Briuselėje yra šeši informacijos punktai, keturi iš jų uždaryti. Iš tikrųjų, tai ne, nepriimtina. Turi būti daug ilgesnės diskusijos, visos, visi nariai turi turėti galimybę sudalyvauti diskusijose, iš tikrųjų ir taryba, ir komisija turi dirbti vardan žmonių, kurie dabar miega traukinių stotyse ir oro uostose. Škoda, že pan nesūchau całej diskusijos. Ačiū. Šis klausimas keltas ne kartą. Gaila, kad jūs negirdėjote tos diskusijų dalies. Visi anksti, anksčiau kalbėję um, prelegentai būtent apie tai ir pasisakė. Kalbėtojo mikrofonas neįjungtas. Okay. Uh, Pirmininkas. Kolega, atsiprašau, visi šie aspektai buvo išsakyti mūsų posėdžio metu. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dabar Europos komisijos vicepirmininkas sureaguos, o po to bus Kitas labai svarbus darbo tvarkės punktas - komisijos pirmininkas Baroso ateina į Europos parlamentą aptarti labai svarbų klausimą. Ačiū pirmininkė. Ačiū už visas išsakytas pastabas. Aš tik tai pridursiu keturi, keturis komentarus. Aišku, kad um, šie įvykiai mums, mus privertė e, smarkiai pamastyti apie savo strateginius planus. Iš tikrųjų, vienas iš svarbiausių dalykų yra ryšiai tarp skirtingų transporto rūšių, intermodalumas, geležinkelio sistemų galimybė veikti kaip alternatyvas. Mes turime iš naujo pagalvoti apie geležinkelio paketą, mes turime iš naujo pamastyti apie transporto ateities baltąją knygą. Tai yra labai rimtas klausimas. Vakar mes apie tai lygiai taip pat kalbėjome taryboje su ministrais. Aš tikrai pažadu jums, kad labai rimtai bus galvojama apie šį klausimą bus galvojama ir apie tai, kaip kiek įmanoma apriboti padarinius transportų ir taip toliau. Dabar dėl poveikio. Aišku, kad mes atsižvelgsime į visus aspektus. Mes, pasiū, mes jau dabar parengėme kai kurios pasiūlymus. Aišku, mes turime būti atsargus. Jūs žinote, kad pinigai nenukrenta iš niekur. Ir aišku, kad galvojant apie tai visuomet reikia turėti omenyje, kad turim sąžiningai pasielgti visų ekonomikos subjektų atžvilgių. Ir čia tikrai nebus kokių tai stebuklų mūsų požiūrė. Dabar dėl keleivių taisyklių gėleivių teisių. Taisyklės yra labai aiškios. Dėl to reikėtų peržiūrėti taisyklės. Aš nemanau, kad reikėtų peržiūrėti taisyklės, jau, kurios jau yra priimtos pagal Europos sprendimų prieimimo procedūras, dalyvauti ir Europos parlamentui. Ir labai svarbu, aišku, užtikrinti, kad tos taisyklės būtų tinkamai perkeltos į gyvendinamos. Tai yra valstybių narių rankose už tą pareigą. A dabar mes turime galvoti, kaip toliau ateityje tas taisyklės įgyvendinti ir taikyti. Kaip galime galima būtų įtakoti valstybių narių veiksmus toje srityje. Aišku, aišku, ką reikia padaryti dėl keleivių šiandien. Ir dar vienas dalykas. Galbūt tai nėra kažkoks labai didelis dalykas, tačiau labai daug kolegų ir spaudoje buvo sakoma, kad pernelik vėlai sureaguota, kad mes buvome nepasirengę. Aš dirbau visą tą laiką, aš buvau eurokontrolėje, aš dirbau su ministrais ir čia šioje salėje taip pat iškyla ta pati dilema, su kuria susidūrė ir visi ekspertai, ir visi sprendimų prieimėjai. Visa tai yra dabar ekspertų rankose, saugumo tarnybų rankose, ne politinių sprendimų prieimimų rankose, būtent saugumas ar lankstumas. Me, mes buvom pasirengę ugnikalnio išsiveržimui, aišku, kitokiam, tai irgi buvo paminėta čia. Um, vienas Britų avialinių, vienas KLM skrydis turi, tikrai jautė padarinius dėl ugnikalnio išsiveržimo, taigi mm, buvo nuspręsta, kad tai yra rimtas pavojus saugumui, visos tarnybos tai nusprendė ir buvo nuspręsta, kad reikia visus skrydžius sustabdyti. Dabar jau aišku taikomas labiau diferencijuotas požiūris. Ehm, sekmadienį didžioji dalis e, saugumo skrydžių buvo nu, atlikta ir informacija surinkta į Eurokontrolę, buvo išanalizuota tą informaciją. Taigi tie bandomieji skrydžiai, um, aišku, surinko tam tikrą informaciją, dabar yra galutinis sprendimas, o kokia ta informacija yra. Dabar viskas jau valstybių narių rankose. Mes siekiame e, bendros oro erdvės, bendro dangaus e, Europoje ir aišku, kad ministrai visi sutarė, kad toks turi būti kelias ateičiai, kad reikalingas geresnis europinis koordinavimas. Tai yra kelias į ateitį. Tai toks yra dabartinis vaizdas, tokie būtų mano komentarai, ką aš norėjau pasakyti. Aš taip pat noriu Jums pasakyti dėl informacijos. Aš pats e, ir komisija parengė pranešimus spaudai jau ketvirtadienį, penktadienį buvo pranešimai spaudai visų pirma dėl keleivių teisų, kad jeigu bus uždarimai, būtent keleivių teisės bus traktuojamos labai rimtai. Visa informacija iš komisijos buvo iš karto pateikta apie keleivių teisės. Sekmanį, aišku, jau buvo daug platesnė informacija pradėta teikti taip pat ir šiais klausimais. Tai Toks yra dabartinis vaizdas, aišku, dar viskas nepasibaigė, dar 3-4 dienos uh, viską lems, ar visi skrydžiai bus vėl um, atnaujinti, ar visos avialinijos vėl galės pradėti skraidyti ir parvežti keleivius namo, ar nugabenti juos ten, kurie ketino vykti. Situacija yra labai sudėtinga. Aišku, padariniai uh, yra ir mes turėsime kažką su jais daryti. Ačiū Jums už Jūsų pastabas ir tikrai turėsime dar daug galimybių ateityje aptarti šį klausimą dar kartą. E, dziękuję bardzo, panie, panie wiceprzewodniczący. Dėkoju. Vicepirmininkė Kalas, gerbiamas ponios ir ponai. Na, Tiesą sakant, tos diskusijos, kad, kurias ką tik dabar baigėme, yra aišku svarbiausias mūsų darbo atvarkės klausimas. Na ir jeigu te būtų vykusios tik tais vien šios diskusijos, vis tiek būtų buvo vertas susitikti Strasbūrė, nes visuomenė iš mūsų tikisi, kad spręstume tas problemas, kurias, kurios ištinka visuomenė. Taigi štai tai ir padarėme šiandieną ryte. Taip pat norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad iš šios dienos diskusijos